pradienis technologijos plėtojimas siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžių sėkimo sistemos. Tokia yra tema ir pirmiausia žodis ponai Krameriui, kuris yra klausimo autorius. Pone komisijos narė, ponios ir ponai, transporto komiteto vardu norėčiau pristatyti šį klausimą dėl palidovinių technologijų, siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžio sekimo sistemos. O, o transporto sektorėje buvo tragedijų, kurios parodė silpnasias e, navigacijos sistemų vietas e, dėl to, kad trūksta informacijos apie tikslę orlaivių buvimo vietą. Pamename tragišką Malazijos oro linijų lėktuvo skrydžio 370 istoriją arba e, France skrydžio 447 tragediją Yra ir kitų, aišku, atvejų. Tik tai 30 procentų bendros oro erdvės yra priepta e, skrydžio sekimo sistemų. Tai yra problema, gelbstint e, gyvybės ar e, randant nuolaižas, tai yra problema. Viena iš technologijų yra transliavimo automatinė priklausomoji apžvalga, taip vadinama palidovinė DSB sistema, ji leidžia sekti visą oro eismą, e, užtikrinti didesnį saugumą, kontrolės veiksmingumą, taip pat sumažinamos ir infrastruktūros išlaidos. Tai yra naudinga absoliučiai visomis prasmėmis. Komitetas mano, kad visas taisyklės reikia pertvarkyti, kad galėtume išgelbėti žmonių gyvybės. E, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija sutinka su mūsų nuomonė Ir transporto komitetas ir ICAO e, nori kreiptis į tarptautinės telekomunikacijos, tarptautinių telekomunikacijų sąjungą, e, kad būtų skirtas atitinkamas, skirta atitinkama radio dažnį juostą pasaulinėje radio ryšio konferencijoje Ženevoje. Taigi, ką komisija mano apie pasaulinės skrydžių sėkimo palidovinę technologiją ir ką komisija mano apie radio dažnį juostos skirimą konferencijos metu. Taigi, kokie jūsų atsakymai būtų, ponia komisijos narė? Ačiū, dėkojame e, autoriui. Dabar komisijos nariai sutikėme žodį atsakyti. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, noriu e, kreiptis į Jūs šią svarbę temą. Komisija mano, kad satelitinės technologijos pasauliniam skrydžių stebėjimui yra pozityvus žingsnis po Air France 447 skrydžio katastrofos birželio mėnesį 2009 metais. Buvo nuspręsta, kad reikia sistemų sekti e, lėktuvą bei gebėti lokalizuoti į avariją patekusi lėktuvą. O Malazijos o oro linijų skrydžio e, katastrofa 2014 kovo mėnesio dar labiau paskatino šias tendencijas. Buvo parengta anoniminė e, po, pozityvi nuomonė dėl komisijos e, reglamento 965-2014 pakeitimo dėl skrydžių įrašų bei skrydžių stebėjimo sistemos vis mūsų darbas yra grindžiamas e, veiklos kokybė. Tai, yra, tai nereiškia, kad mes teikime pirmenybę kokiems nors sprendimams. E, mums svarbiausia, kad e, siūlomos technologijos atitiktų, padėtų mums siekti tikslo. Mes pasitelksime reikalingą lankstumą ir integruosime įvairias techninės galimybės, dabartinės ir būsimas galilėjo gelbėjimo ir stebėjimo sistemas bei EDS tipo B sistemas. Tokioms taisyklėms, kurias paremtų valstybės narės, būtų e, pagristos trimis principais. Visų pirma, reikalavimai turi būti technologiškai neutralūs ir grindžiami našumu. Jie bus e, sumodeliuoti taip, kad o, orlaiviai automatiškai siūstų nuolatinę ir tikslę informaciją, kurios pakaktų e, paieškos ir gelbėjimo darbams. Antra, jei tik e, tokias technologijas galima saugiai naudoti, reikalavimuose turėtų būti konstatuojama, kad tos technologijos turėtų būti e, nuolatos veikiančios ir tai turėtų užtikrinti galimybę nuolatos stebėti skrydį, ko, kas nebuvo užtikrinta per Malazijos oro linijų lėktuvo katastrofą. Taip pat suteikti, turime suteikti galimybę gamintojams pasirinkti pigiausią ir našiausią sprendimą. Komisijos pasiūlymo tekstas jau pristatytas e, parlamentui ir tarybai. Šiuo pagrindu visapusiškas teisės aktas turėtų būti primtas ir paskalbas iki šių metų pabaigos. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ICAO taip pat atnės taisyklės atsižvelgdama į tai, bet to mes aktyviai dirbame, kad keleiviams užtikrintume interneto ryšį, pasitelkę e, satelitinės technologijas. Tai leistų užtikrinti geresnį komunikavimą tarp oro ir žemės ir leisti realių laikų stebėti skrydį nuo pat lėktuvo pakilimo. Kalbant apie ADSB technologiją, e, Komisija dar kartą patvirtina savo susidomėjimą šią galimybę, bet e, akcentuoja, kad tai vienas iš galimų sprendimų. Įvairios skirtingos galimybės buvo pristatytos komisijai e, techninėme dokumente, kurį parengė e, ICAO. Atsižvelgiant į komisijos poziciją pasaulio radio dažnių konferencijoje, Komisija neturi balsavimo teisų šioje organizacijoje. Pirmadienį spalio 26 taryba patvirtino e, išvadas dėl pasaulio radio dažnių konferencijos, tačiau šis klausimas nebuvo e, aptartas, todėl mes veikiname Europos parlamento rezoliuciją šiuo klausimu ir dirbsime draugė su valstybėmis narėmis minėtoje konferencijoje, kad jai būtų tinkamai pritarta dėrybų metu. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad komisija palaiko ADSB B tipo sprendimą e, radio dažnių konferencijoje bei e, atitinkamame reglamente. Žinome, kad rengiantis e, pasaulio radio dažnių konferencijai, valstybės narės išreiškė paramą, e, kad būtų skirtas dažnis, kuris satelitinių e, technologijų pagalba padėtų užtikrinti stebėseną. Informacija turėtų būti perdodama laikantis ICAO standartų. Tai tiek būtų. Ačiū. Köszönöm szépen biztos asszony válaszát, most meglátjuk, hogy a képviselőcsoportok. Dėkoju už atsakymą, o dabar išklausykime frakcijų atstovų nuomonės. Pirmiausia žodis ponui Marinesku. EPP frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kad ir kaip bebūtų gaila, turiu prisiminti tuos du e, nelaimingus atsitikimus, kai vienas lėktuvas buvo rastas, kitas ne įvykus oro katastrofoms. Dėl to ta sistema yra tokia svarbi, padedanti aptikti lėktuvus. Pavyzdžiui, didžiulė Afrikos dalis yra neapimta tų skrydžių sekimo sistemų. Jei nėra, jeigu nėra galimybių lėktuvams lokalizuoti, tai gali turėti dramatiškų pasiekmių. Jau tą esame matę. Turime įrangą, kuri padeda užregistruoti lėktuvų buvimo vietą, kad būtų galima jų skrydžius prižiūrėti ir kad būtų galima užtikrinti oro erdvės saugumą. E, reikia tokios sistemos, kuri padėtų užtikrinti bendrą saugumą. Ta sistema jau yra naudojama. Tačiau ją būtų galima dar labiau patobulinti, pasitelkiant ir palidovinės sistemas ateityje. Tuo būdu būtų galima paskirti radio dažnių tam tikrą spektrą e, ir paskirstyti tuos dažnius e, pasaulinėje radio ryšio konferencijoje, kuri bus rengiama Ženevoje lapkričio mėnesį dažniai galėtų būti skirti ateinatiems keturiems metams. Tuo būdu ši sistema padės užtikrinti žymiai didesnį e, oro transporto sistemos saugumą ir taip pat leis užtikrinti efektyvesnės gelbėjimo operacijas. Iš, galvoju čia pirmiausia apie transokeaninius skrydžius. Noriu padėkoti Europos komisijai už jos pateiktą siūlymą. Tikiuosi, kad visos valstybės narės padarys viską, ką gali paremdamos šį prašymą pasaulinėje konferencijoje. Ačiū. Ačiū, kad laikėte jums skirto pasisakymo laiko. Kitas kalbėtojas yra ponė Anderson, socialistų frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Reguliavimo institucijos, piliečiai ir pramonės įmonės sutinka, kad satelitinė stebėjimo sistema turi būti patvirtinta kuo greičiau. Europos palidovų pramonė vystosi sparčiai ir jau dabar vaidina reikiamą vaidmenį. Kadangi trūksta radio dažnių, tai yra viena iš didžiųjų problemų ir viena iš tokių reikšmingiausių. E, čia mes kalbame ne tik apie gelbėjimo operacijas, kalbame taip pat apie gebėjimą padėti lėktuvui, kuris patenka, pavyzdžiui, blogas oro e, sąlygas. Taip pat e, svarbu, kad lėktuvai sugebėtų skraidyti taip, kad kuo mažiau kenktų aplinkai. Manau, kad reikia išplėsti radio dažnių skirimą. Turime jau dabar pradėti dirbti šią linkme. E, šeimoms, keliautojams reikia kuo didesnio patikimumo oro transporto sistemomis. Ir aš remiu šį žodinį klausimą, kviečiu kolegas paremti rezoliuciją šią linkmę. Ačiū. Köszönöm szépen. E, következő hozzászólónk. Ačiū, toliau. Pane Foster, prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. E, pritariu šiam klausimui, kurį pateikė mūsų kolega Michaelas Kremeris. Pats laikas buvo tai padaryti. Ir ironiška yra tai, kad aš kėliau šį klausimą dėl dažnių daugiau kaip prieš 13 metų, kai dirbau pramonės komitete. Tuo metu e, Tai buvo, dėl to buvo kalbama dėl mobiliųjų telefonų e, plėtros ir galilėjo E, pasistumėjome į priekį technologijų srityje, todėl dabar galėtume sugebėti pasinaudoti pažengusiamis sudėtingomis sistemomis, sekti skrydžius. E, pasa, viso pasaulio mastu e, nelaimių tyrėjai turi ištirti iki galo visus incidentus, visas katastrofas. Mūsų atsakomybė jiems parūpinti priemonės jų darbui atlikti. Todėl, kaip sakiau, aš džiaugiuosi šią diskusiją Pone pranešėjau, ir žinoma, mes jūs, mūsų frakcija, EKR frakcija jūs parems. Ačiū. Toliau panas Teličką. Pana pirminkė, komisijos narė, be kalbų, aišku, mes pritarėme šiam klausimui, bet taip pat ir dalyvavome jį rengiant. Ką Jūs šiandien pasakėte atsakydama, parodo, kad komisija deda visas pastangas, dėl ko mano frakcija yra Jums dėkinga. Taip pat galiu Jūs patikinti, kad aviacijos paketas, kuris bus pateiktas gruodžio pradžioje, numatys e, būtinus pasiūlymus. Žvelgiant į tris svarbiausius elementus, kuriuos išdėstėte, tai Aš manau, kad e, ta rezervinė energijos e, tiekimo sistema be abejonių yra būtina. Kai dėl technologinio neutralumo, aš sakyčiau taip. Žinoma, mes e, analizuosime poveikio vertinimą, tačiau svarbiausia yra tarpusavio saveikimas. Taip pat jūs kalbėjote apie veiksmingus kainų prasme sprendimus. Man atrodo, kad tai neturi būti pigiausias sprendimas, o veiksmingiausias. Toliau, dėl e, e, taisyklių, manau, kad reikia šį spektro klausimą išnagrinėti kaip galima greičiau. Ačiū toliau, kitas kalbėtojas panas Ertug. Ähm, Ačiū. Pane komisarė, aš žinoma pritariu kolegos Kramerio klausimui Norėčiau pabrėžti štai ką kalbant apie aviaciją. Manau, kad turime įdėkti sistemas įtraukiant ir mažus orlainerius. Prancūzijos e, institucijos nurodė, kad e, kasmet apie 50 procentų iš 15 incidentų įvykstančių kasmet e, susijęs su mirtimis. Todėl Yra erdvės gerinti aviacijos saugumą. Ir e, ADSB sistemos įvedimas būtų žingsnis teisinga linkme. E, taip pat reikia nepamiršti mūsų iniciatyvos pranešimo. Taigi parlamentas e, renks savo iniciatyvos pranešimą šiuo klausimu ir pabrėž e, ADSB sistemos svarbą. E, labai ačiū kolegos, komisarė aviacijos saugumas yra tiesiogiai susijęs su stebėjimo sistemomis, kurios leidžia identifikuoti lėktuvus, leidžia nustatyti jų buvimo vietą. Šiuo metu tokios sistemos apima tik tai 30 procentų pasaulinės oro erdvės. Na, žinoma, tai reiškia, kad yra zonų, kurios yra visiškai nematomos, pavyzdžiui, virš okeanų ar virš didelių miškų. Uh, Pasak civilinės aviacijos organizacijų, ADSB sistema išspręstų šios navigacijos sistemų trūkumus, e, leistų pagerinti sekimo veiksmingumą, orlaivių eismo valdymą. Aš noriu paklausti komisijos, ar jūs vertinote galimas ADSB sistemos silpnasias vietas ir ar yra koks nors grafikas dėgiant e, šios sistemos taikymą Europos erdvėje? Ačiū už šį klausimą. Toliau ponas Marijas. Ačiū. Avia katastrofos Europoje primena mums apie tai, kad e, jose žūsta šimtai žmonių. Katastrofas katastrofų priežastys paprastai nėra aptinkamos, dėja tos katastrofos yra netinkamai ištiriamos. Gyvename skaitmeninėme amžiuje. Ir todėl tikrai nepriimtina, kad tik 30 procentų e, orlaivių turi skrydžių stebėjimo sistemas šiame skaitmeninėme amžiuje. Todėl būtina įdėkti tokias sistemas kaip ADS-B, kad užtikrintume geresnį aviacijos sektoriaus darbą ir padidintume orlaivių saugumą ir keleivių saugumą. Šias sistemas reikia naudoti pasauliniu mastu, tačiau tuo pat metu nepažeisti žmogaus teisių. Turime tinkamai e, užtikrinti ir valstybių suverenės teisės šiuose dėgiančią pasaulinę sistemą. Ačiū. Mūsų čia yra nedaug, todėl paprašyčiau visų elgtis tyliai, kad pane Bults galėtų atsakyti į vykusias diskusijas ir kad jūs išgirstumėt tai, ką jis sako. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, komisija nori padėkoti Europos parlamentui ir ponui Krameriui už šį klausimą kuriame išdėstyti e, nerima keliantis klausimai rūpintis daugeliu europiečių. Mes visiškai palaikome pasaulinės stebėjimo sistemos, tokios kaip ADSB dėgymą ir rengėmės tolesnius žingsnius remtis, e, dirbdami e, teisėkuros darbą, kurį jau pristačiau savo ženginėme pasisakyme. Aš tikiuosi, kad tai e, reiškia, kad komisijos darbas. E, ap, ap, komisija darbė sieks visiems e, prieinamo e, sprendimo. Mes tikime sėkmingai bendradarbiauti su parlamentu ir taryba ir laiku patvirtinti siūlomą teisės aktą. Ačiū. Ačiū komisijos nariai už trumpą atsakymą. Šiuo e, diskusijos baigiamos. E, Jis diskusijos baigiamos rezoliucijos pasiūlymų, balsuosime dėl šio pasiūlymo šiandien. Dar turime laiko iki pusės dvylikos. Norėčiau posėdį nutraukti iki tos. E,